šios klausimus, e, kurie, žinoma, sukėlė galbūt ir prieštaringų minčių. Mes mėginome šias problemas spręsti jūsų minėtas. Ponas Lopes Aguilar, pavyzdžiui, kalbėjo, prieš tai ponas Deprė, minėdami tam tikras problemas ir mes iš tiesų mėginome jas spręsti. Ir manau, kad e, galtinis rezultatas pasiektas, kuris sustiprino taip pat ir parlamento priežiūrą, yra geras. Jis e, e, taip pat užsitikino parmą ir valstybėse narėse, tačiau labiausiai jį remia policininkai, pasienio pareigūnai, migracijos tarnybų darbuotojai, kuriems reikia pagalbos tinkamai atlikti savo darbą, e, tai yra užtikrinti mūsų saugumą. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos nariu Kingui. Dabar dar pasisakys abu pranešėjai. Pirmasis kolega Lėnars. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijai, nes nuo pat diskusijų pradžios daug valandų praleidome diskutuodami, galvodami, kaip galime patobulinti ir atrodo rezultatas labai geras. Noriu padėkoti tiems kolegoms, kurie paremė mus. Dauguma tokių yra. Dauguma kalbėjo, kad reikia pusiausvėros tarp pagrindinių teisų ir saugumo. Ponas Niedermayer teisingai pastebėjo, kad tai ne konkurencija. Šitie du dalykai, tie du principai vienas kitą papildo. Manau, kad tai įtvirtinome šiame teisės akte. Tai geras dalykas. Gera žinia tiems, kurie kovoja arba nori kovoti su tapatybės klastojimu. Tai gera žinia tiems, kuriems rūpi saugumo politika Europoje. Gera žinia policininkams, pasieniečiams ir kitiems, kuriems reikia ginklų savo darboje atlikti Vienas iš kolegų teisingai pasakė, jeigu jum nerūpi šitos problemos, tai jums lieka kita galimybė. Balsuokite e, žaliųjų arba ekstremalų kairiųjų naudai. Ačiū ponui Lenars, dabar Melo. Porą baigiamųjų žodžių. Pirma, šita priemonė skirta tiems, kurie kasdieną rizikuoja savo gyvybę, kad užtikrintų mūsų saugumą. Tai yra policija, pasienio tarnybos. Jiems reikia <clears throat> priemonių savo darbui ir Frontexui, ir policijai, pasienio tarnyboms. Antra, žalieji ir komunistai argumentuoja kad šita sistema bus pasinaudota siekiant stebėti ne tik nusikaltelius, bet ir sąžiningus piliečius. Nepamirškime, kad nusikalteliai slepiasi ir prasmunka kartu su paprastais piliečiais. Aišku, sąžininkai žmonės sudaro daugumą ir jie laisvai juda per mūsų sienas, bet nusikaltėliai įsimaišo tarp jų. Dabar atsakysiu komunistams, jiems labai rūpi, ar šita priemonė teisėta. Kolega komunistas paliko salę, panašu, kad diskusijos jam neįdomios. Bet vis tik tai patikinsiu, Europos Sąjungoje mums teisėtumas rūpi daug labiau negu tiems režimams, kuriuos komunistai garbina, pavyzdžiui, Venezueloje, Šiaurės Korejoje arba Kuboje. Štai ten tai tikrai režimas kišosi į asmeninį gyvenimą, ten renkama daugybė duomenų ir kai tik režimas užsimano, žmonės dėl savo nuomonės gali būti sulaikomi ir panašiai. Europoje mes visada laikomės visiškai teisės aktų. Ačiū kolegai, mėla, baigėme diskusiją šio darbo tvarkės klausimų. Kitas darbo tvarkės klausimas e, po bendrų diskusijų e, yra. Dar turiu pranešti, kad balsavimas vyks per antrąją balandžio mėnesio plenarinę sesiją, o dabar darbo atvarkė yra numatyta diskusija dėl kolegės Nibler pranešimo dėl restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimo. Pirmoji kalbės keturias minutės pranešėjo. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų pagalbą rengiant šį pranešimą. Direktyva dėl e, e, preventyvaus restruktūrizavimo ir e, įmonių išsaugojimo tikrai yra labai svarbi, nes per metus 2000 įmonių Europoje bankrutuoja, prarandamos, prarandamos 1,7 milijonai darbo vietų, 50 procentų visų Europoje įsteigtų naujai įmonių neišsilaiko ilgiau nei penkerius metus, turime skatinti verslumo dvasę, todėl dabar, sudarydami geresnės sąlygas, restruktūrizuoti finansinių sunkumų patiriančias įmonės, žengtume tinkamu keliu, remdami startuolius, taip pat prisidėtume prie jų bankrotų skaičiaus mažinimo ir skatintume jaunų žmonių verslumą tokiu būdu. Pradžia šio pranešimo rengimo buvo sudėtinga, valstybės narėse veikia 28 skirtingos įmonių restruktūrizavimo sistemos, kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Kroatijoje tokių sistemų visiškai nėra. Taip pat yra tokios šalis kaip Vokietija, kuri leidžia restruktūrizuoti įmonės tik tai labai griežtai apribotomis sąlygomis. Taip pat dar kitokia sistema veikia Prancūzijoje, Belgijoje, Junktinėje karalystėje ir kitose šalise. Be to restruktūrizavimas yra grindžiamas skirtingomis kultūrinėmis nuostatomis daugelį šalių, tarp jų ir Vokietijoje. Restruk restruktūrizavimo ar bankroto atvejais <clears throat> daugiausiai dėmesio skirima kreditorių interesams kitose šalise e, siekiama išsaugoti įmonę ir darbo vietas. Šioje direktyvoje, kalbant apie prevencinį restruktūrizavimą, numatyta tinkama pusiausvyrė tarp šių dviejų skirtingų požiūrių. Direktyva sudaro trys dalis E, pirmiausiai siekiant nustatyti iš ankstinio įspėjimo sistemą, kuri turi būti įdėkta visose valstybėse narėse. Taip pat e, troji dalis yra skirta prevenciniam restruktūrizavimui, o trečioje dalies skolų panaikinimui ir <clears throat> procedūrų gerinimui. Manau, kad valstybėms narėms svarbu steigti tinkamas priemonės e, tam, kad būtų galima uh, įvertinti, ar juose veikiančios įmonės privalo būti restruktūrizuotos. Kalbant apie prevencinį restruktūrizavimą, parlamentui yra labai svarbu štikrinti pusiausvyrą tarp visų suinteresuotų subjektų interesų, tai yra pirmiausiai tarp skolininkų ir kreditorių. Komisijos pasiūlymas, manau, kad buvo geras, tačiau jis labiau buvo orientuotas į skolininkų interesus. Uh, o savo pranešime mes užtikriname geresnę pusiausvyrą su kreditorių interesais. Taip pat turime aiškiau pabrėžti e, ir atskirti prevencinio struktūrizavimo procedūros metu visų šalių vaidmenį, e, tarkim, e, ar bankroto administratorius turi būti privaloma tvarka pasitelkiamas ar laisvanoriškai Ir taip pat Europos parlamento nariams dar viena labai svarbi tema buvo darbuotojų teisės ir atstovavimas jiems. Mums pavyko tą pusiausvyrą užtikrinti, dėl to labai džiaugiuosi, manau, kad padirbėjome sėkmingiau, kalbant apie skolų panaikinimą, taip pat manau, kad e, susitarėme dėl priimtino kompromiso. E, skolų panaikinimo laikotarpį, manome, reikia nustatyti trejų metų visiems tas pasiūlymas buvo priimtinas, taigi bendras rezultatas tikrai yra neblogas ir <clears throat> dar labiau paskatins naujų įmonių steigimą, turint omenyje, kad turiu restruktūrizavimas galimas bus lengvesnis. Ačiū, panė Nibler, komisijos vardu kalbės ponas King. Pirmininkė nariai, e, direktyva dėl nemokumo, dėl kurios balsuosite rytoj, siekia dviejų dalykų - išgelbėti įmonės, kurios susidūrė su finansiniais sunkumais ir užtikrinti, kad sąžiningi e, verslininkai, kuriems nepasisekė, turėtų antrą galimybę. Mes manome, kad tos priemonės padės lais, laisvam kapitalo judėjimui bei verslo steigimosi laisviai, bei bus įtvirtintas europietiškas požiūris, bus pašalintos kliūtis, kurios egzistuoja dėl skirtingų nacionalinių procedūrų, dėl kurių negalima e, pertvarkyti įmonių ir suteikti joms dar vienos galimybės. E, įmonių gelbėjimo kultūra yra labai svarbi skatinant verslumą Europoje. Todėl Komisijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Nibler, bei šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir visą ir didelį darbą. Šia, ši direktyva numato minimales harmonizavimo nuostatas, e, kad įmonės susidūrusios su finansiniais sunkumais galėtų naudotis nacionalinėmis sistemomis ir galėtų toliau tęsti veiklą. Antra, Užtikrinama, kad sąžiningi verslininkai, kurie įsiskolino, turėtų dar vieną galimybę išlaikyti verslą, e, atsiskaitę su skolininkais per tam tikrą laikotarpį, ilgiausiai per trejus metus. Ir trečia, direktyva užtikrins e, veiksmingesnę, veiksmingesnės pertvarkymo procedūras. E, sutrumpinti laikotarpiai, tai užtikrins daugiau investicijų ir daugiau darbo vietų vidaus rinkoje, sum, bus sumažintas nereikalingai likviduojamų įmonių skaičius, bus sumažintas e, žalingų paskolų kiekis ir atsiras daugiau galimybių tiems verslininkams, kuriuos mes galime paremti, jeigu jie nori pradėti ir bandyti dar kartą. Tikiuosi, kad rytoj balsuojant parlamente bus platus palaikymas šiam pranešimui. Ačiū komisijos nariu Kingu, dabar kalbės Šambon, dvi minutės kalbės. Pone vicepirmininkė, pone komisijos nariai iš Junktinės karalystės. Ačiū, kad atėjote, kad pagerbtumėte tokį svarbų um, parlamento pasiūlymą, jo svarstymą, nes juo keičiasi požiūris į verslumą Europoje ir į rizikos prisėmimą Europoje. Nes da, kuriame europietišką požiūrį. Kiekvienais metais daugybė įmonių uh, žlunga ir prarandami, prarandamos prarandami tūkstančiai darbo vietų. Kodėl? Nes e, m, galiojančios šioje srityje teisės normos taikomos labai nelankščiai, galioja tam tikra biurokratinė tradicija. Tačiau e, įmonių sektorius yra labai gyvybingas ir besikeičiantis. Ir todėl svarbu, kad šis teisės akto pasiūlymas yra toks svarbus, nes jis E, susijęs su aktyviausiu mūsų visuomenės segmentu. Ir kalbant apie šį pasiūlymą, noriu akcentuoti keletą dalykų. Pertvarkymo e, procedūrą. Taip kuriame E, solidesnė vidaus rinka ir finansų pasaulyje. Numatomas e, didesnis teisinis saugumas keliose valstybėse veikiantiems ūk, e, į, verslininkams. Taip pat e, užtikrina daugiau galimybių gyvenim, gyvybingoms įmonėms, kurios susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais. Pavyzdžiui, E, galime kalbėti apie tarnybas, kurioms patikėta taikyti įstatymą ir jos turėtų būti lankščiasis. Ir ketvirtas dalykas - tai darbuotojų apsauga, įmonės ir darbuotojai. Ir akcentuojamas labiau e, įmonių išlikimo veiksnys, o ne būtinybė jas likviduoti. Ačiū kolegai Kalvė Šambon. Dabar kolegos Martans, ai nematau, tai kolegas Voboda kalbės dar min, tai, tris minutės. Gerbiami, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponas ir ponai, noriu pasveikinti kolegę Nibler su puikiai parengtų pranešimu. Prevencinis restruktūrizavimas e, yra labai svarbi priemonė Europos verslininkams. Jeigu visoje Europoje sukursime bendrą sistemą, bendras taisyklės, jos bus labai naudingos laisvam verslo judėjimui paskatins smulkų į verslą, kuris sudaro 99 procentus visų įmonių ir kartais tos įmonės finansiškai tikrai nelabai tvirtai ant kojų stovi. Minimalus nuostatų suderinimas sudarytų pakankamas, pa, sukurtų pakankamai erdvės valstybėms narėms pritaikyti savo verslo struktūrą. E, kreditorių ir skolininkų tarpusavio santykiai taip pat ir žmogiškų aspektų yra labai opus klausimas, e, ypač Čekijoje, remdamasi savo patirtimi. Žinau, kad ne kiekvieną skolin, skolininką privalu bausti už e, jo veiksmus, tačiau taip pat ir kreditoriai privalo turėti galimybės veiksmingai susigražinti savo paskolintus pinigus. Todėl šis pranešimas tikrai yra geras, kompromisinis, jame atspindimi tiek skolininkų, tiek kreditorių interesai ir aš pritariu ir palaikau šį pranešimą. Ačiū kolegai Svoboda, kolega Koferati kalbės penkias minutės. Presidente. Ačiū pirmininkė komisijos nariai nuo pat pradžių. Manėme, kad pats laikas imtis šitos direktyvos, dėl kurios balsuosime rytoj. Tai komisijos iniciatyva. Dabar matome ilgos krizės ekonominės pasiekmes. Dar neišėjome iš tos krizės ir pats laikas nustatyti šias teisinės priemonės, kurios leistų įmonėms pereiti prie restruktūrizavimo. Kitaip tariant, išgelbėti jų ekonominį gyvenimą ir padėti tiems, kurie susiduria su nemokumu, išvengti likvidavimo. Tai išsaugo darbo vietas, tai labai svarbu siekiant užkirsti kelią dramatiškiams socialiniams e, reiš, reiškiniams. Parlamentas kartu su taryba turi imtis šio darbo. Jūs teisingai pastebėjote, kad yra opių klausimų, juos minėjo kolegos, tačiau neturime laikytis negatyvaus požiūrio. Kita vertus, praradome progą užtik, e, apsaugoti labiausiai pažeidžiamus aspektus. Tai yra restruktūrizavimas juk taikomas ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažiukams. Tai ne tik finansiniai klausimai. Tai ir tai e, finansiniai klausimai labiausiai matomi. Restruktūrizavimas tai neišvengiamai ir įmonės e, struktūros organizavimo klausimai. Norėdama išeiti iš sunkumų, įmonė turi keisti struktūrą, priežastis, dėl ko įmonėje kilo krizė. Taigi proces, procesas turėtų apimti ir tokius klausimus kaip darbo sąlygos, darbo atlygis darbuotojams. Ir visą tai turėtų sudaryti visą klausimų vienetą. Tai yra kultūra turėtų būti keičiama. Mes formalizavome prievalę įtraukti į restruktūrizavimą darbuotojus ir kitus suinteresuotus subjektus, vadinamosius stakeholders. Ir kokie turėtų būti žingsniai į priekį. Jie yra nustatyti dokumente ir noriu padėkoti už tai pranešėjai, nes dirbo sunkiai, trialogas buvo ilgas. būtina įrašyti dar vieną prievolę. Tai yra, kad darbuotojai patvirtintų bet kokias e, įmonės struktūros reformas. Tai yra susijusias su darbo sąlygomis, darbo valandomis, atlygių. Mums šitas punktas jo kol kas trūksta, kad teisės aktas būtų visapusiškai geras. Čia dar matau spragą. darbuotojai turėtų būti irgi laikomi kreditoriais, įmonės kreditoriais, jeigu ją ištinka sunkumai. Ir todėl kreditoriams turėtų būti numatoma apsauga visų pirma silpniausiams kreditoriams. Tai neturėtų būti pasirenkama sąlyga valstybėms narėms, tai turėtų būti privaloma sąlyga. Ir darbuotojams turėtų būti numatytos pačios uh, griežčiausios teisės. Baigiame savo kadenciją, bet e, tikiuosi, kad rytoj šitai direktyvai bus pritarta. Ir kitas parlamentas tęs darbą ir tikėkime, kad ateityje naujasis parlamentas, kurį Europos piliečiai netrukus išrinks, naujasis parlamentas grįž prie šitų klausimų ir galų gale pasieks reikiamas pažangos, kuri būtų naudinga ne tik įmonėms, bet ir darbuotojams. Ačiū kolegai Kofaračiui, dabar vienuolė kolega Sosnė iškalbės. Dar kartą matome, kad e, <clears throat> ketinimai geri, tačiau iš kur paimsime pinigų, kad išgelbėtume tas įmonės. Manau, kad jos turės sumokėti mokesčių mokėtojai. Taigi vėl dabar norite pasipelnyti ir padėti kitų sąskaitą. Pinigai bus paimami iš tų žmonių, kurie geriau moka juos tvarkyti ir perdodami tiems, kurie moka blogiau. E, su jais tvarkytis, o po to mūsų vaikai stebėsis, iš kur tos krizės atsiranda, jos neatsiranda iš niekur. Nes e, jeigu norime vieną vietą išsaugoti blogai veikiančią įmonę, tai e, reikės paukoti dvi papildomas darbo vietas gerai veikiančią įmonėje. Taigi jūs iš to gausite politinės naudos, tačiau čia bus naudojami pinigai tų žmonių, kurie galėtų juos e, šiaip jau panaudoti tinkamiau. Tas pasiūlymas yra naudingas tik tai biurokratinio aparato putimui. Ačiū kolegai Sosnieš, dabar dvi minutės kolega Radėvas kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, sveikinu ponę Nibler pasiekus susitarimo dėl direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo ir priemonių e, užtikrinti įmonių mokumą. Pra, kaip žinome, veiksminga bankroto procedūra yra svarbi sveikai verslo aplinkai. Ji prisideda prie investicijų, darbo vietų kūrimo, e, padeda išvengti darbo vietų praradimo ir padeda įmonėms įveikti tam tikrą ciklą, etapą įmonės gyvenime. Tačiau skiriasi e, tvarka galiojanti valstybėse narėse ir todėl e, darbuotojų interesų e, apsaugos užtikrinimas kartais užtrunka labai ilgai. Aiškumas Ir žinoma, tai e, neprisideda prie investicijų sklaido. Milijonas 700 e, tūkstančių žmonių kasmet praranda savo darbo, darbą dėl bankroto. Šis teisės akto pasiūlymas padės mažoms įmonėms, suteiks joms dar vieną šansą, e, nes paremtas svarbiausiais pertvarkymo principais. Taip pat bus sutrumpintos. E, pertvarkymo procedūros. Suteiksime galimybę e, verslininkams įgyvendinti savo įsipareigojimus, sumažinsime blogų paskolų kiekį banko e, e apskaitos lapose ir e, pasirūpinsime, kad jų kiekis nedidėtų ateityje. Žinoma, pasirūpinsime ir vartotojų apsaugą. Būtent todėl manau, kad valstybės atsižvelgs į rekomendacijas ir pradės kovą su pertek, pernelik dideliu įsiskolinimu įmonių ir patvirtins saistančias taisyklės. Dank, Labai dėkoju. Niekas nenori pasisakyti, nevisgi atsirado kolegų norinčių pasisakyti. Ar jūs, ar jūs sutinkate kolega Radėv atsakyti į Sofšnils klausimą? Prašom. Moje pytanie brzmi, jak pan chce napędzać norėčiau štai ko paklausti. Kaip ketinate padidinti e, pinigus įmonėje, e, jeigu jūs ketinate juos išimti, pirmiausia, jas reikia įnešti. Tai būtų amžinas darbas, taip sakant. Bankrutuojančių įmonių gelbėjimas ragina žmonės daugiau rizikuoti ir e, tiesiog patiems pat atsidurti ant bankroto ribos. Jeigu bus aiškiai apibrėžtos procedūros ir taisyklės, jos galės mums padėti netgi iš dalies e, nurašant skolas palaikyti įmonių, smulkus ir neverslo įmonių e, gyvybingumą ir darbo vietas. Ir tuo e, yra suinteresuota, suinteresuoti ir skolininkai, ir visa ekonomika. Dėkoju. Komisarė King, prašom. Um, Pirmininkė, gerbiami nariai. Ačiū už diskusijas, ypatingai dėkoju už atliktą darbą rengiančią pranešimą ir už tai, kad pasiekėme šį etapą. Ir vėlgi komisijos vardu aš norėčiau Jūs paraginti visus balsuoti rytoj už politinį susitarimą dėl nemokumo direktybos. Sutarimą pasiekėme gruodžio mėnesį, o mes savo ruoštų sieksime, kad kai taryba užbaigs procedūrinį darbą, kad direktyva greitai ir veiksmingai būtų įgyvendinta valstybėse narėse. Dėkoju, komisarė King. Ir galiausiai kolega, kolegė Nibler. Ačiū. Pirmiausia, labai dėkoju komisarui King ir kolegoms kurie labai e, daug, didelį indėlį įdėjo prie šito dokumento. E, manau, kad pasiekėme tikrai gerą kompromisą ir Mes esame už tai, jog reikia skatinti Europoje verslininkiškumą ir to, to linkme žengėme svarbų žingsnį. Valstybėse narėse turime tiek daug talentingų žmonių ir manau, kad turėjome motivuoti jaunus žmonės šiek tiek rizikuoti, kurti įmonės ir būtent todėl mes turime šitą direktyvą, kuri yra. E, kuri padės e, su, pa, palengvinti e, sunkumų atveju, persistruktūrizuoti ir um, gauti antrą šansą. Ir e, mes kalbame tikrai ne apie valstybinės lėšas, kurios bus tam skiriamos. Tai bus tuo atveju, kai įmonė kreipsis dėl nemokumo bus e, pritaikyta pagalba ir e, e, atleidimas nuo skolų tuo atveju, kai įmonės patiria sunkumų, tai, o tai gali kilti dėl ekonominių priežasčių, mes galėsime įsikišti. Ir tikiuosi, kad mes padėsime tokiu būdu jiems rasti tinkamą kelią, o verslininkai tokiu būdu stiprins mūsų ekonomiką. Jie kūrė darbo vietas, investuoja, prisima riziką, todėl mes turime sukurti jiems um, tokią bazę, kad galėtume jiems padėti. Ir aš tikiuosi, kad rytoj už pranešimą balsuos dauguma ir jis bus priimtas. Ir šiuo atveju mes sustiprinsime darbuotojų darbuotojų e, situaciją ir e, darbuotojai e, turi būti geriau palaikyti. Mes turime labai daug Turėjome labai daug konsultacijų ir jų pozicija taip pat buvo spindėta šiame pranešime, šioje direktyvoje. Tik tais mes nepalaikėme. Le, le, lengvatinių sąlygų. Dėkoju. Dėkoju, tuo mes baigiame šitą diskusiją ir e, balsuosime dėl to rytoj, o toliau e, kolegos Svoboda pranešimas naudojamos autorių teisinės gretinėmis teisėmis taikytomis tam tikromis internetu transliuojamis programomis bei retransliuojamis televizijos ir radio programomis taisyklės. Kolega Svoboda, prašom. Předsedající, vážený pane komisaři, především jsem rád. Pone pirmininkė, komisijos nariai. Labai džiaugiuosi, kad galėsime balsuoti dėl dėrybų rezultato. Dėrybos nebuvo lengvos ir norėčiau padėkoti visiems, visų institucijų kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose ir dėrybose, už jų kantrybę ir norą pasiekti susitarimo. Ypač norėčiau padėkoti kolegijai poniai Nibler Skaitmenės bendrosios rinkos įgyvendinimas yra prioritetas komisijai ir parlamentui. Parlamento pozicija buvo kitokia nei komisijos ir mes privalėjome elgtis atsižvelgdami į daugumos kolegų nuomonę. Parlamentas mano, kad reikalinga paremti tuos, kurie užsima kūrybinę veiklą, suteikti jiems teisinio aiškumo ir paramos įgyvendinant jų ilgalaikius projektus. Mes e, teigiame, kad reikia padaryti viską, kad būtų užtikrinama Europos kultūros įvairovė, kad autoriai Europoje gautų reikiamas sąlygas savo veiklai. Mes turime sukurti sąlygas transliuotojams. Ir mes žinome, kokias galimybės sukuria naujos skaitmenės technologijos, tačiau turime pasirūpinti ir sukurti saugią aplinką skaitmenėms įmonėms. Dėl to mes ir įgyvendinome kilmės šalies principą. Tiek, kiek kilmės šalies principas būtų taikomas. Ir jis būtų taikomas tik tais atvejais, kai yra susitarimas dėl teisų, kalbant apie transliavimą, gamybą ir naujas paslaugas. Tai yra priimtina parlamentui ir mes manome, kad yra subalansuotas kompromisas, kuris leis transliuotojams ir tiems, kurie stebi programas internetu, ir galiausiai bus užtikrinamas platesnis pasirinkimas. Vartotojai galės stebėti daugiau programų visur ES teritorijoje ir taip pat parlamentas prašo tiesioginės injekcijos. Ir taip pat pagal atitinkamą reikalavimą direktyva turėjo būti paverčiama reglamentu. Ir mums pavyko išspręsti tą iššūkį, taigi mes balsuosime dėl direktyvos, o ne reglamento. Taisyklių įgyvendinimas turi būti numatomas užtikrinant autorių teisės. Tai yra vienintelis būdas, kaip galima paremti autorius ir užtikrinti aukštos kokybės transliacijas mūsų vartotojams. Aš manau, kad e, susitarimas yra subalansuotas kompromisas, kuris atspindi dabartinės sąlygas, neužkertant kelio tolesniems žingsniams, jeigu pasikeistų sąlygos. Taigi aš norėčiau kreiptis į visus kolegas ir paprašyti paremti dėrybų rezultatą rydienos balsavime. Dėkoju. Gerbiamas kolega, dėkoju. Dabar kolega buvo trys minutės iš e, kultūros komiteto. Sveikinu komisijos bandymą palengvinti galimybę pasiekti kultūrinius kūrinius visoje ES. Labai svarbu, kad in, plečiantis internetinėms paslaugoms transliavimo barjerai būtų sumažinti, išlaikant sutartinės teisės gamintojams ir transliuotojams, teisės į jų darbus. Tai labai svarbu, kalbant apie kultūros sektoriaus e, būklę, būtent, kad būtų užtikrinama racionali kontrolė dėl gaminamos medžiagos. Šis teisės aktas reiškia pagerėjusią situaciją vartotojams ir tada prieiga prie tam tikrų programų Europoje bus užtikrinama lengviau. Tai yra gerai ir gamintojams, ir piliečiams, kurie, kuriems rūpi Europos kultūra. Informacija ir ypatingai žinios bus lengviau prieinamos ir tokiu būdu piliečiai galės gauti aukštos kokybės žinias visame žemynė. Tokiu būdu mūsų žiniasklaidos sektorius sustiprės. Ir tai yra puiku būtent jeigu remsime patikimą informaciją, kuri būtų teikiama visoje Europoje. Aš manau, kad tai galėtų tapti bendra europinė perspektyva, kalbant apie žinias ir naujienas. Kalbant apie transliuotojus, jie irgi patenka į šią direktyvą ir tai yra labai pozityvu, kalbant apie internetinius vartotojus, tokiu būdu užtikrinama prieiga visiems. Aš tikiuosi, kad šis teisės aktas leis pažangioms jėgoms Europoje reikalauti, kad geriau galima būtų naudotis kultūros kūriniais be barjerų, užtikrinant sutartinės laisvės. Kultūra vaidina labai svarbu vaidmenį, formuojant labai stiprius santykius visame žemynė ir nu, panaikinant kliūtis ir barjerus tarp žmonių. Tos transliacijos, kuriomis dalyjamis, yra bendra patirtis ir mes turime užtikrinti sveiką transliavimo sektorių, kuris būtų prieinamas piliečiams visur. Kaip ir su kitais autorių, teisės, autorių teisų teisės aktais, gamintojų irgi turime nepamiršti. Tai yra kūrėjai, kurie kūrė turinį, jie neturi susidurti su išnaudojimu, jie turi gauti tinkamą atlygį už savo atliekamą darbą. Autoriai, autorių teisų savininkai turi gauti apsaugą įstatymais, kad jie gautų teisingą atlygį už savo darbą ir transliuotojai negali neproporcingai naudotis kitų sukurtų darbų. Vartotojų pajamų apsauga labai prisidės prie sektoriaus geros būklės, ypač kalbant apie kultūrinius informacinius e, turinius. Tokiu būdu autoriai galės pragyventi iš savo darbo, nes priešingų atveju mes keliame riziką sektoriaus įvairovė. Ir aš galiausiai norėčiau pažvelgti į ateitį. Ir manau, kad komisija ir toliau mažins kliūtis, kalbant apie transliacijas visoje Europoje. Tokiu būdu galėsime pagerinti programas ir gaunamą informaciją. Tačiau mes negalime pagerintų uh, transliacijų užtikrinti be paramos nepriklausomiems naujiems kultūros autoriams. Mes negalime, mes neturime tik tai apsaugoti, bet ir sustiprinti transliavimo kultūrą visoje Europoje ir mes turime neleisti translia, transliuotojams Europoje būti užgoštiems tam tikrų mažų regionų grupių. Dėkuoju kolegijai Vort, dabar komisija, komisaras King pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš džiaugiuosi, kad mes aptarėme politinį sprendimą, kuris buvo pasiektas dėl šito pasiūlymo. Komisija pritarė, kad e, tai e, yra labai svarbi dalis e, skaitmenės rinkos. Ir skrinės rinkos e, strategijos ir noriu padėkoti pranešėjai ir pranešėjai ir visiems, kurie dalyvavo rengiant šitą dokumentą. Direktyva padės mums e, užtikrinti e, įvairesnį turinį, kurį galės pasiūlyti Europos transliuotojai ir autorinių teisių licencijavimas taps lengvesnis, taip pat perdavimas taps lengvesnis, perdavimo licencijavimas taps paprastesnis ir tai bus naudinga visiems ES. Taip pat E, tai bus naudinga e, daugeliui Europos lingvistinių mažumų. Tuo pačiu metu Direktyva apsaugos e, autorių e, teisų turėtojus e, tam tikromis garantijomis. Ir transliuotojams bus lengviau užtikrinti prieigą prie radio ir televizijos programų internetu ir palengvins retransliavimo operatoriams retransliuoti laidas į kitas valstybės narės. Čia sukurtos taip pat naujos taisyklės dėl tiesioginės injekcijos technologijos. Ir komisija palaiko šitą tekstą, kuris e, buvo pasiektas per, e, tarp institucinės dėrybas, dėl kurio balsuosite rytoj. Visgi apgailėstuoju, kad e, ankstenė, ankstesnė teisinė bazė 114 straipsnis buvo pakeisti 51 ir 50. Uh, 53.1 ir 53.2 straipsniais. Dėkoju. Kolega Svoboda, prašom. Labai atsiprašau, aš suklydau. Kolega Būzek, o po to kolega Būto net. Pusantros minutės. Merci, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti kolegoms, visų pirma, poniai Nibler, už puikų atliktą darbą komitete ir taip pat derantis su inst kitomis institucijomis. Tekstas leis ge užtikrinti geresnę prieigą prie radio ir televizijos programų Europoje mūsų piliečiams ir leis įsigyti autorių teisės atitinkamės operatoriams. Reglamento pasiūlymas pirminis buvo pakeistas direktyva ir buvo pritarta valstybėse narėse. Kilmės šalies principas yra apribojamas tik tai informacinėmis ir aktualiomis programomis, taip pat vidaus programą, kurią finansuoja radio transliuotojų organizacijos. Tai yra kultūrinė, kultūrinių laidų kūrimas ir kultūrinė įvairovė bei kalbinė įvairovė tokiu būdu bus užtikrinta. Galiausiai e, nuostados susijusios su tiesioginė injekcija leis išspręsti problemiškas situacijas, e, užtikrinant, kad atsakomybė prisimtų operatoriai. Taip pat būtina užtikrinti teisinį tikrumą. Direktyvos pasiūlymas yra svarbus mūsų piliečiams, teisų turėtojams ir mūsų kultūros išsaugojimui. Dėkuoju, kolega Buteniai. Dabar spontaniški pasisakymai. Kolegė Nibler. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Labai norėčiau padėkoti pranešėjui ir komitetų pirmininkams už tai, kad jūs labai kantriai, labai daug dalyvavote įvairių, įvairiuose trišalių dėrybų posėdžiuose. Taigi dėkoju Jums. Ir aš norėčiau pasakyti, kad šita direktyva yra svarbus standartas, žingsnis į priekį, nes bus galima internete, klausy, bus klausytis radio programų ir ateityje tarinys Europoje taps lengviau prieinamas, tačiau taip pat svarbiausia yra, kad užtikrintos sąžiningos vienodos teisės ir mes sukursime pusiausvyrą tarp Europos filmų kuriejų ir taip pat vartotojų ir e, labai svarbu, jog e, kai kurie principai yra išimti iš šitos direktyvos. Taip pat svarbu ateityje užtikrinti finans, e, filmų kūrimo finansavimą. Europa nėra didelė rinka, mes turime daugybę, didžiulę įvairovę įvairiausių filmų, kuriuos turime paskatinti. Ačiū. Dėkuoju kolegė Nibler, tiek spontaniškų pasisakymų, dar pasisakymų dabar komisaras King komisijos vardu. Uh, Pirmininkė, aš tikiuosi, aš džiaugiuosi tuo tikslumu ir svarba uh, šių diskusijų ir šią temą. Tai yra labai svarbus pasiūlymas. Mes prisidėsime prie to, kad būtų pagerinta prieiga prie internetinės televizijos ir radio visoje Europos Sąjungoje. Ir tai yra reikšmingas žingsnis, užbaigiant skaitmeninę rinką. Tai nėra kažkoks abstraktus siekis, kaip buvo paminėta. Tai turės praktinių pokyčių, tai užtikrins didesnį ir geresnį prieigą prie radio ir televizijos turinio tarp valstybių. Iš savo pusės mes manome, kad tai turėtų tapti realybę kiek galima greičiau. Ir mes e, dirbsime toliau. Laukiu pozityvių rezultatų rydienos balsavime. Dėkuoju. Dėkuoju komisaro King. Dabar pranešėjas kolega Svoboda. Mikro, mikro. A, sorry eh, vážený pane předsedající eh, vážený pane komisaři pirmininke komisijos nary diskusijos neišryškino nuomonių skirtumų kalbant apie šį pasiūlymą ir aš labai džiaugiuosi kad rytoj galime tikėtis, jog mūsų indėlis į bendrą skaitmenę rinką bus įtvirtintas. Ir aš esu įsitikinęs, kad komisijos lūkesčiai proceso pradžioje galbūt buvo didesni nei pasiektas galutinis dėrybų rezultatas, tačiau kaip Monė ir Robertas Šumenas sakė, Europa kuriama galybės žingsnių dėka ir šis pasiūlymas yra vienas iš jų. Taigi tikėkime, kad ateityje pažiūrėsime, ar nebūtų įmanoma prate, prate, e, išplėsti šio teisės akto, jo priepties padidinti ir aš tikrai e, džiaugiuosi bendradarbiavimu su komisija, ponė Nibler, ir aš tikiuosi labai sėkmingo rezultato rydienos balsavime. Dėkoju. Vielen Dank, Herr kolegis. Dėkoju, kolegas Svoboda. Tuo baigiame šią diskusiją. Ir paskutinis darbo atvarkės klausimas. Kolegos uh, Vautmans pranešimas. Sprendimas, kuriuo sukūrėme Europos taikos priemonė. Penkios minutės pranešėjai Vautmans. Ačiū. Pirmininkė komisijos nariai, ponios ir poniai, ponai, labas vakaras. Rytoj Europos parlamentas tvirtins labai svarbę rekomendaciją, kur kalbama apie Europos taikos priemonę. Biudžeto prasme tai neįtraukta į apskaitą į biudžetą. Tai yra daugiametės finansinės programos finansavimo dalis ir taikos priemonė turėtų leisti ES finansuoti veiklą susijusią su karinė ir gynybos politika ir bus galima tą padaryti lankščiau. Taigi kokia priemonės esmė? Yra nemažai dabar veikiančių priemonių, kurios bus apjungtos ir bus įtrauktos į vieną biudžeto priemonę. Tokiu būdu užpildysime daug spragų, kurių matome dabar. Ir tik dalis bendrios lėšų bus skiriamo, skiriamo šiam tikslui. Ir tokiu būdu mes galime, aišku, tik tai dalinę paramą teikti karinėms operacijoms, jeigu tai siejama su konkrečiais vystimosi tikslais, o parama karinėms taikos palaikymo misijoms buvo ribojama, kalbant tik tai apie operacijas, vadovaujant Afrikai. Pavyzdžiui, Afri to, pritaikant Afrikos taikos priemonę. Europos taikos priemonė dabar situaciją pakeis ir bus užtikrinamas didesnis solidarumas tarp valstybių narių, padalinami kaštai bus to lygiau. Taikos priemonė pakeis galybę kitų priemonių ir bus įmanoma 45 procentais finansuoti ir kitas operacijas. Tai reiškia, kad valstybės narės labiau bus įtraukiamos į tokių operacijų gyvendinimą, nes mažiau joms teks padengti tų kaštų. Tokiu būdu bus galima e, paremti tarptautinės organizacijas, taikos palaikymo operacijas, nes nebus tai siejama tik tai su Afrikos žemynu, bus išplėsta prieptis ir tai yra labai svarbu, galėsime prisidėti prie to, kad karinės ir gynybos, karinė ir gynybos pajėgumai būtų kuriami trečiosiose šalyse ir, aišku, galime pažvelgti konkrečius pavyzdžius. Turime ES mokymo misiją Somalija kur apmokome personalą, tačiau, kalbant apie įrangą, medžiagas, jeigu įrangos nėra, nėra prasminga jų apmokyti. O dabar su taikos priemonės finansavimo, finansavimo mes galėsime pasirūpinti kad būtų ne tik gerai apmokamas personalas, bet ir reikiama įranga. Taip pat yra numatytas ir lankstumo straipsnis, pagal kurį bet kokie dislokavimai operacijų metu susijęs su kariniais aspektais galėtų būti finansuojami. Europos taikos priemonė, ponios ir ponai, kaip jau sakiau, neįtraukta yra į biudžetą. Tai reiškia, kad turi būti užtikrinama parlamento priežiūra. Ir tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad būtumėme tinkamu momentu informuojami, kad pasvertumėme įvairių situacijų privalumus ir trūkumus ir kad nebū, pasirūpinti, kad nebūtų finansuojama netinkama veikla, veikla, kuri netitinka 21 sutarties straipsniui arba pažeidžia tarptautinės teisės nuostatas. Aišku, turime pasirūpinti, kad šitaikos priemonė papildytų kitas išorės politikos priemonės. Komisijos nariai mes dažnai skundžiamės, dažnai girdime kad Europa nesugeba veikti arba sureaguoja per vėlai, kad trūksta pajėgumų galimybių reaguoti Europoje. Dabar gynybinė situacija tampa vis sudėtingesnė, mažiau prognozuotina nei anksčiau. Tai reiškia, kad ES turi turėti reikiamas priemonės, kad galėtų skatinti taiką, užkisti kelią konfliktams, sustiprinti tarptautinę taiką, ją puoselėti ir prisimti pasaulinį vaidmenį susijusį su taikos palaikymu. Europos taikos priemonė, ponios ir ponai, yra tas, ta trūkstama jungtis, kurią užpildysime. Ir aš kreipiuosi į jūsų prašymų paremti šią rekomendaciją. Ir Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už nelengvą darbą. Diskusijos tikrai nebuvo paprastos, bet pasiekėme labai neblogo rezultato ir tikiuosi, kad sulauksime didelės paramos rytoj. Dėkuoju, kolegė Vautmans. Dabar komisaras King, prašom. Pirmininkė, parlamentarai, visi ir kiekvienas. Pirmiausia, noriu vyriausios įgaliotinės vardu pasveikinti jūs, e, pasidžiaugti tuo, kad jūs palaikėte e, šitą iniciatyvą sukurti Europos taikos priemonę. E, parlamentas dar kartą pabrėžė, kad labai svarbu sukurti finansavimą šiai sričiai ir kad tai būtų lanksti priemonė. Ir tai parodė jūsų solidarumą. Vyriausios įgaliotinės vardu ir kitų kolegų vardu noriu padėkoti poniai Vautmans arba pranešėjai ir bendra pranešėjams už jų dalyvavimą ir indėlį bei konstruktyvų požiūrį. Kaip teisingai prisiminsite savo pranešimo iš savo pranešimų, ES ambicija yra užtikrinti tai, sau, globalų saugumą ir tai yra, to yra suinteresuoti visi, tai kolektyvinis interesas. Ir mes, turėdami omeny platų vaizdą, turime turėti gebėjimą reaguoti į um, saugumo iššūkius. Ir tai buvo pripažinta globalioje strategijoje 2016 metais taikos priemonės idėja gimė iš mūsų patirties, kaip ką tik sakė pranešėja. Europos Sąjunga veikia aktyviai. E, tačiau taip pat yra didelių apribojimų dėl to, ką mes galime šiuo metu pasiekti. Pavyzdžiui, kilo sunkumų finansuojant kareivių mokymą Somalija ir Centrinėje Afrikos Respublikoje negalėjome e, užtikrinti įrangos tiekimą tam, kad e, pilietinio karo nebebūtų ir susikurtų funkcionuojanti demokratija. Ir E, tai e, padeda e, atgrasinti nuo dalyvavimo kariniuose veiksmuose ir dislokacijų. Ir manau, kad taikos priemonė daug ką pakeis, tai suteiks galimybę ES finansuoti visus praktinius veiksmus pagal bendrą saugumo politiką ir tai darysime atsakingai ir kolektyviai. Yra trys veiksmai, kuriuos parems taikos priemonė. Pirmiausia, ji padengs ES karinių misijų ir operacijų einamasias išlaidas ir e, daugiau tokių išlaidų reikėtų finansuoti, kad galėtume palengvinti dislokavimą ir patenkintume e, praktinius poreikius. Antra, ES galės prisidės prie karinių taikos operacijų, kurios, e, kurios organizuos kiti tarptautiniai veikėjai. Ir trečia, tai padės palaikyti mūsų partnerių ginkluotasias pajėgas ir įrangą ir karinėmis sistemomis, jeigu taip nutars e, taryba. Ir e, pati taryba apibrėž tuos veiksmus. Pasiūlyme yra labai aišku, kad bet kokia parama mūsų partneriams bus smarkiai kontroliuojama. Pavyzdžiui, e, reikia užtikrinti pagarbą pagrindiniams principams ir teisėms. Vyriausios įgaliotinės pasiūlymas pas, susilaukė komisijos palaikymo pagal 31 straipsnį ir taip pat e, bus, padė, bus galima tą sinergiją užtikrinti kitomis finansinėmis priemonėmis ir na, taip pat jis parems uh, finansinio valdymo mechanizmą. Mes kolektyviai dabar siekiame užtikrinti didesnį saugumą mūsų piliečiams ir geriau padėsime, e, palaikysime, palaikysime savo partnerius pasaulyje ir be abejo kursime labai svarbę bendrą gerybę, tai yra taiką ir saugumą. Uh, ir dėkoju iš jūsų paramą šiai iniciatyvai, lauksiu jūsų diskusijos ir paramos rytoj. Komisar. Dėkoju, komisarė King. Dabar 2,5 minutės kolegė, kolegas, kolega Benifei. Ačiū pirmininkė. Europos taikos priemonė yra finansinė priemonė, kuri reiškia didžiulį žingsnį į priekį, bendravaujant valstybėms narėms saugumo ir gynybos politikoje. Ir tai leidžia, leidžia racionalizuoti dabartinius mechaniz, mechanizmus. Parlamentas prisidėjo prie šio pasiūlymo, kurį e, pasiūlė vyriausiai galiotinė. Pirmiausia, bandėme e, patikslinti finansavimą per šią priemonę įvairių iniciatyvų. Tai turėtų atitikti e, tarptautinės teisės principus. Tai reiškia ir griežtesnę kontrolę ir atskaitomybę Europos parlamentui. Mes turime turėti prieigą prie visos dokumentacijos dėl finansavimo iniciatyvos. Vyks karinės misijos trečiosiuose šalise, dėl to turime užtikrinti tinkamą atskaitomumą dėl dvigubo naudojimo prekių ir šaunamųjų ginklų. Turime užsikrinti bendrą saugumo ir gynybos politiką, kuri būtų grindžiama nuoseklumu ir principais, taip pat žmogaus teisų gerbimu. Taikos principas grindžia, persipina visose mūsų pagrindiniuose principuose. Taip pat e, reikia kalbėti ir apie brandalinių ginklų e, išardymą. Iš, iš, iš Turime kalbėti apie e, realų brandolinio, realią brandolinio karo e, grėsmę ir turime būti lyderiai šioje srityje. Ačiū, to jau vieną minutę apie Antą Lopes. Obrigado, Sr. Presidente. O Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, proposto pela Comissão e que este Parlamento se prepara para aprovar, é um outro exemplo de como a União Europeia. Koi, ponė pirmininkė, mes turime sureaguoti į šį pasiūlymą ir mes kalbame apie laisvę ir galimybę panaudoti savo išteklius ginklavimuisi ir gynybai. Tai mūsų bendryje, bendrijos lėšomis mes finansuojame ne tik karinius veiksmus, bet ir gynybos priemonės, ginklus, kurie naudojami užsienyje ir tai iš tiesų labai sudėtinga situacija ir taip gali atsitikti, kad mes prisidedame tokiu būdu prie karo skatinimo ir mes manome, kad reikia kovoti su ginklavimusi ir branduoliniu ginklavimusi. Ir mes turime, aišku, laikytis rinktinių tautų e, tikslų. Zum catch the eye verfahren haben wir drei Wortmeldungen. Es beginnt Frau Kollegin Ward. Ko dabar kolegė Ward pagal spontaniškus pasakymus. Ačiū. Aš norėčiau priminti nariams ir komisijos nariui, kad ES pirmiausia yra taikos projektas. Bet taip pat norėčiau priminti Briuselio įsipareigojimą siekti taikos, kuris buvo prisimtas konferencijoje pavadinimu Taika ir taika skaidrumas, siekiant, kad ES vertybės būtų užtikrinamos. 11 metų lakryčio mėnesį vyko ši konferencija čia Europos parlamente. Ši Šis ketinimų protokolas buvo skirtas tam, kad būtų skatinami projektai ir veiksmai, kuriais siekiama skatinti taiką pagal universalią jos prasme ir universalūs žmogaus orumo, lygybės, solidarumo uh, vertybės yra įtvirtintos ir ES pagrindinių teisių hartijoje ir įtvirtintos Lisabonos sutartyje 2009 metais. Nobelio taikos premija skirta ES dar kartą pabrėžia, kokie svarbūs yra veiksmai tokie kaip įsipareigojimas ir šis dabartinis pasiūlymas dėl taikos priemonės. Įsipareigojimas dėl taikos buvo skirtas tam, kad būtų sukurtos reikiamos sąlygos inicijuoti plačius veiksmus, kuriais bandoma sukurti taikau, taikų ir klestinti pasaulį. Ir aš norėčiau pasakyti, kad visi nauji parlamentarai kitoje kadencijoje turėtų pasirašyti šį įsipareigojimą ir atnaujinti šiuos veiksmus. Dėkuoju, ponė Vort.